dalyvautų trijų šalių atstovai, komisijos e, e, ir Kanados atstovai. Ir tikiuosi, kad jie padės mums spręsti dabartinės problemas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė komisarė. Europos parlamentas aiškiai pasakė, kad solidarumas yra svarbiausias dalykas mums ir mes e, džiaugiamės, kad komisarė mus palaiko. Baigiame diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Dabar yra vienos minutės pasisakymai. Visų pirma, žodis suteikiamas ponui Nikolaus Huntis. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiamas pirmininkė, kaip žinote, mano e, šalyje Graikijoje vyksta rinkiminės kovos. Prieš dvi dienas Europos parlamento pirmininkas lankėsi Graikijoje ir tuo metu, kai jisai susitiko su Graikijos prezidentu, e, jam prezidentui paskambino e, ponė Merkel, kuri patarė jam surenkti referendumą dėl to, ar graikai nori išeiti iš eurozonos ar taikys visas priemonės. Ponas Šulcas E, žino, kad tokius dalykus smerkia, smerks visos politinės frakcijos. Todėl, ponė pirmininkė, mes nenorėtume, kad būtų. E, taikomi tokie principai, kad būtų laikomasi demokratijos principų, kad būtų laikoma, e, lai, gerbiama Graikijos laisva valia. Toks elgesys, toks kišimasis į valstybės reikalus pažydžia demokratiją ne tik tai Graikijoje, bet visoje Europos Sąjungoje. Ir aš tikiuosi, kad, kad Europos parlamento pirmininkas pasisakys dėl šio klausimo. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Landsbergis. <coughs> mr president colleagues recently we all witnessed the doubtful management and misconduct of. pone pirmininke gerbėjai kolegos mes visai neseniai stebėjome kaip mūsų patvirtintas dokumentas iš dalies buvo anuliuotas pirmininkų sueigos. Aš kalbu apie rezoliuciją dėl e, darybų su Azerbaidžanu. Uh, Ne vienoje taisyklėje nėra nurodyta, kad viso parlamento patvirtintas dokumentas gali būti keičiamas vėliau. Buvo paskelbta, kad pagal 216 taisyklę buvo išbraukta teksto dalis. Šioje taisyklėje kalbama apie kalbinio pobūdžio klaidų atitaisimą. Tačiau iš rezoliucijos buvo išbrauktos ne klaidos ir todėl visiškai neteisėtai buvo panaikintas tekstas, kurį patvirtino šis parlamentas. Dėkoju. Toliau ponas Kurtis Lastra. Amennyiben nincs itt, Derek Vaughan következik. Atrodo, kad jo salėje nėra, tai tuomet Derek Vaughan. Uh, uh, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau palaikyti Connecting Europe fondą, kuris yra numatytas naujoje daugiametinėje finansinėje programoje po 2013 metų. Pagal jį bus galima finansuoti daugumą infrastruktūros projektų, kurie užtikrintų ekonomikos saugimą ir tokių investicijų mums reikia dabar negu bet kada. Mano, šalis, mano šalyje transporto infrastruktūros gerinimą reiktų dar atlikti, ypač kalbant apie geležinkelio e, elektrifikavimą tarp Londono ir vakarų Velso. Ir tas, tas elektri, ta elektrifikacija kol kas įvyko tam, tam, tame maršrute tik iki Kardifo. Taigi tai būtų svarbus infrastruktūrinis projektas, kuris būtų svarbus Velso ekonomikai ir reiktų patikrin, užtikrinti, e, kad Velso vyriausybė imtųsi visų priemonių, kad būtų įgyvendintas šis projektas. Ir E, būtų labai svarbu, kad būtų galima pasinaudoti Connecting Europe fondo lėšomis tokiems klausimams. Dėkoju. Pane Bilbao Barancija. Gracias, prezidentė. El... Dėkoju, pirmininkė. Baskų krašte Euro Baskų asociacija gegužės 9 dieną patvirtino deklaraciją, kurioje Basko atstovai aiškiai pasakė, kad jie pasisako už ES. Mes turime e, atsižvelgti šią deklaraciją. Daugia šalėms organizacijoms yra kur kas e, lengviau e, veikti globalizacijos sąlygose. Tik tai taip mes galėsime pasipriešinti visagalėms finansų rinkoms. Tik tai taip galėsime stiprinti socialinę uh, sanglaudą, mažinti įsiskolinimą ir stiprinti mūsų konkurencingumą. Turime daugiau dėmesio skirti e, atsinaujinančiai energetikai ir e, žalesnėms technologijoms. Mums reikia taip pat ir naujų sanglaudą skatinančių priemonių, daugiau socialinio dialogo. Ir mes sakome ne tiems, kas kriminalizuoja imigrantus. Mums rūpi žmogaus teisės. Mums reikia naujos Europos, kuri parodytų visam pasauliu pavyzdį to, kaip galima kurti socialinį modelį ir, ir turėti puikią švietimo sistemą. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra Nikos Grikolegoris. Žaliųjų frakcija, prašom. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Dėkoju, ponė pirmininkė. Graikijoje šiuo metu yra imamasi priemonių, dėl, dėl kurių prieštarauja visuomenė. Tačiau iš tiesų būtų buvę galima taikyti žymiai subalansuotesnės socialinės priemonės. Vienas iš pavyzdžių. Tarkime, šalis labai smarkiai priklauso nuo naftos importo ir graikiečiai yra ne viena. Graikija labai smarkiai pajuto krizės padarinius. Tai susiję taip pat ir su e, naftos importu ir susidarė prekybos deficitas. Vien tam tikrose srityse yra sumokamos didžiulės sumos, milijardinės sumos už elektros energijos gamybą. Ir ypač reikėtų kreipti dėmesį į veiksmingą energetikos išteklių panaudojimą, į atsinaujinančius energijos šalti, šaltinius. Šią sritį dar būtų galima patobulinti, tai taip pat leistų pagerinti ir viešojo finansų sektoriaus e, padėtį. Ir mano manimu, kad buvo, mano manimu buvo galima imtis visai kitokių priemonių. Ačiū. Toliau ponas Savarakos. Salavrakos. Sajnos.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 Policija atvyko ir suėmė kai kuriuos vieno judėjimo pasiekėjus. Mane, su manimi ir kitais žmonėmis buvo elgtasi kaip su nusikaltėliais. Svarbu žmonės Bulgarijoje buvo pažeminti dėl tam tikrų politinių partijų palaikymo. Europa ignoruoja mano siunčiamus signalus ir tai dar paskatina Borisovą. Vyriausybė vagia iš žmonių ir susidoroja su oponentais. Europos institucijų veiks, jeigu Europos institucija nesims veiksmų, gali net žūti kai kurie žmonės. Raginu jūs imtis skubių veiksmų. Jei svarbus žmonės jūsų šalyje pasakytų, kad su jais bandoma susidoroti, ar jūs imtumėtės veiksmų ar ne. Jeigu norėtumėte pabėgti nuo diktatoriaus, kur vyktumėte į Maskvą, ar į Pekiną, ar į New Yorką, taip vyksta Bulgarijoje. Ačiū. Dėkoju, ponas Keliai. Finansinio stabilumo sutartis, dėl jos bus balsuojama Airijoje. Tačiau aš norėčiau pasinaudoti šią progą e, ir pakalbėti apie tai, kaip pažeidinėjamas demokratinis procesas. Visoms referendumo pusėms turi būti skirtas tas pats e, svarbumas, tas pats laikas ir e, galimybės. Dabar taip nėra ir todėl iškraipomas pasiruošimas referendumui. Taip pat e, bandoma apginti tam tikrus e, e, asmeninius interesus. Šiandien ponui gali taip pat bus suteikta panaši platforma. Kartu su rusų ekonomistu šis ponas yra įkūręs Šveicarijoje įmonę. Ši įmonė iš pasinaudotų e, finansinių nespa, nestabilumų Airijoje. Ir viename tinklalapyje sakoma, kad vykstant globaliniai kriziai jo įmonė iš tokio rezultato patirtų didelę naudą. Pono Ganli veiksmai labai nedemokratiški, ypač atsižvelgiant, kad 11 iš 12 Airijos europarlamentarų beveik ne, negirdimi. Ačiū. A következő felszólaló. Dėkoju. Toliau kalbės monia, ponia Marija Kopė. Ačiū pirmininkė. 17 birželio vykstantis rinkimai yra patys svarbiausi Graikijoje po antro pasaulinio karo. Žmonės turi nuspręsti, ar jie nori e, atsakingos vyriausybės, kurie išbrestų, e, išvestų šalį iš krizės ar ne. Ir tokiu metu, kai rinkėjai susiduria su labai svarbiamis dilemomis, ES ne visuomet padeda savo komentarais. Pažvelkime į ponios Merkel pasiūlymą E, Graikijos lyderiams e, renkti e, euro referendumą per rinkimų dieną. Bent jau šis pasiūlymas yra metus pavėlavęs, nes ši vyriausybė negali siūlyti referendumo, nes nėra parlamento, kuris galėtų patvirtinti tokio referendumo idėją. Mes negalime tokio referendumo renkti vien dėl to, kad mūsų partneriai to norėtų. Kai partija PASOK pasiūlė tokią idėją prieš mėnesį, kilo toks e, žiotažas, e, kad e, dėl tos tam prieštaravo netgi ir ponia Merkel. Reikia užtikrinti, kad nebūtų sudarytas įspūdis, jog kišamas į kitos šalies vidaus įvykius. Greikiai reikia paramos, o ne gazdinimo. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Kilakakis. Kyrie Proedre. Pone pirmininkė. Diskutavome apie galimą Graikijos išeimą iš eurozonos, galbūt net ir iš Europos Sąjungos. Daugiau iš tiesų yra kalbančiųjų negu reikėtų, kai kalbam apie šios klausimus. Ir mes ir rengiame rinkimus birželio mėnesį, Graikija yra kritinėje situacijoje. Reikia matyti ne tik ekonominę pusę, bet ir socialinę bei geopolitinę tokių įvykių pusę. Jeigu skaidysime graikus į tuos, kurie už Europą ir kurie prieš, tuomet pamatysime, ar jie balsus už ar ne už tą politinę sistemą, kuri atvedė Graikiją į tą situaciją, kurioje dabar yra. Turime pasistengti padėti produktyviai Graikijos pusiai. Jie nenusipelno būti toje padėtyje, kokioje yra dabar. Per pastarosius keliarius metus Graikijos vadovybė kėlė daug problemų ir ypač pramonės sektorėje, tai to sektoriaus valdyme yra e, aspektų, už kurios yra atsakinga ir ES. Ačiū, ponas Kevakakis, ponas Salafrankas. Salavrakos. Ačiū pirmininkė. Europos lyderiai kažkodėl tai vis dar daro spaudimą Graikijai dėl rinkimų ir taip sukelia problemų rinkoje. Prarandamas darbo vietos, atsiranda vis daugiau bedarbių. Ir taip vyksta ne tik Graikijoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Pažvelgia į rinkimus Vokietijoje, Graikijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ar kitur, matome, kad ta griežta taupimo politika atmetama visur. E, Vokietijos požiūris į biudžeto discipliną yra e, atpalaiduojamas, o tai turės reikšmės Europos sanglaudai ir Europos valiutos likimui. Turime užtikrinti, kad Europos piliečių norai ir požiūriai e, būtų atsispindėtų politikoje ir dėl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 tarybos posėdžių gegužės mėnesį rezultatai, ką galiu pasakyti, Europos Sąjunga nori dviejų valstybių arba dviejų kelių Europos, nori tokios išeities. Tačiau gyvenviečių kūrimo politika tęsiasi ir galime pasakyti, kad po tie projektai, kuriuos finansavo ES, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos projektai, yra naikinami Izraelio pajėgų. Per pastarosius dešimt metų Izraelio okupacinė valdžia sustabdė daugybę ar sužlugdė, sunaikino netgi daugybę ES finansuojamų vystimosi projektų palestiniečių teritorijose. Ir dabar stebime tą patį, projektai yra tiesiog beatodariškai naikinami, greunama infrastruktūra ir kyla klausimas, kur dinksta ES piliečių mokė, mokesčių mokėtojų pinigai. Todėl noriu paklausti komisijos, ką jūs ketinate daryti, kaip ketinate užkirsti kelią tokiam naikini, naikinimui. Dėkoju, toliau kalbės kolega Kotis Lastro. Ačiū. Ispanijoje dinksta vis daugiau vaikų. Paskutiniais pastarojo amžiaus, deš, praėjusio amžiaus dešimtmečiais dingo keli tūkstančiai vaikų. Ir toje sistemoje dalyvavo vienuolės, seselės, gydytojai. Dažniausiai tai buvo vaikai e, respublikonų, suimtų respublikonų ir tie vaikai buvo atiduoti konservatorių šeimoms. Tai ir asmeninės tragedijos, ir ekonominės tragedijos, ir tyrėjai šiuo metu bando atskleisti paslapties uždangą ir pažiūrėti, kas ten vyko. Tuo metu buvo sakoma, kad motinos, kurios pagimdė tuos vaikus, neturi pajėgumų jais pasirūpinti. Tačiau aš savo kalbą norėčiau padėkoti tiems, kurie šiandien tyria tuos atvejus. Ispanija turi pasirūpinti, kad kiekvienas toks atvejis būtų išaiškintas ir būtų toliau kovojama su žmonių tokio pobūdžio, tokiais veiksmais su vaikų pirkimu ir kad vaikai neturėtų nukentėti. Ačiū. Toliau kolega Andrew Dron, sako pirmininkas. Ačiū. Bandant išgelbėti šalį nuo skolos, e, primetant e, taupimo priemonės, e, panašu į Britanijos XIX amžiaus politiką, skolininkus uždarant į kalėjimus. Tai nesumažins skolos. Jeigu nepadidės gamyba, infliacija tik didės. Turime remtis principu, kad tai, kas fiziškai įmanoma, turi būti įmanoma ir finansiškai. Jeigu, jeigu norime, kad infrastruktūra veiktų, reikia įdarbinti statybininkus, kurie dabar bedarbiai. Ar galima išvengti infliacijos? Taip, jeigu bus jeigu bus mokama už užbaigtą projektą tik tai jį įvykdžius. Reikia, kad e, užmokestis atitiktų paslaugas teikiamas ir prekes. Toliau ponas Kutierį. Grazie, žau prezident. Flewel tamėjų madvar il Europą, džik komeratium il haddį. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmą gegužės e, šventėme darbo dieną ir e, leidome darbuotojams džiaugti, džiaugtis ekonominiais ir socialiniais pasiekimais, kuriems e, krizės metu e, iškilo grėsmė. Dėl to, kad vyriausybės e, stengiasi taupyti, taupyti, ignoruodamos tą naštą, kuri e, krenta darbo, ant darbuotojų pečių. Ekonominė krizė tapo socialinė krizė. Mes turime girdėti darbuotojus, darbininkus, turime išgirti, išgirsti jų balsą, jiems reikia daugiau galimybių, reikia didinti investicijas ir veiksmus, kurie stimuliuotų darbo vietų kūrimą jauniems žmonėms. Nedarbo lygis Europoje pasiekė didžiausią lygį per 15 metų. Daugiau kaip 24 milijonai žmonių neturi darbo. Ir fiskalinis sustarimas nėra atsakymas į nedarbą. Todėl aš pritariu Europos parlamento pasiūlymui užtikrinti garantijas jaunimui, užtikrinti jiems teisės e, dirbti, mokytis ir gauti garantuotą darbą po keturių nedarbo mėnesių. Šiame politinėme socialinėme kontekste e, Tokias, tokius veiksmus būtų galima finansuoti iš Europos socialinio fondo lėšų. Ačiū. Toliau panas Suza. Obrigada, Sr. Presidente. A 17 de junho, o povo grego. Ačiū, pirmininkė. Birželio 17 graikai balsuos dėl savo ateities, savo būsimų gyvenimų. Todėl nepriimtina, kad ponas Trišė e, šitaip pasisakytų didžiojo aštuntuko susitikime. Buvęs Europos centrinio banko prezidentas sakė, kad žmonėms turėtų būti atimta teisė balsuoti, kad demokratiškai išrinkta vyriausybė, kuri pasisakytų prieš taupimo priemonės, turėtų būti pakeista komisarų iš Bruselio grupė. grupė. Tai yra visiškai nepri, nepriimtina. Taip pat nepriimtini bandymai e, šantažuoti Graikiją. ES yra remiasi solidarumu, o ne e, tautų skurdinimu. Todėl raginu jūs, e, kolegos, pagalvoti, ar, pasi, ar esate pasiruošę pritarti tokiam Europos piliečių kolonizavimui. Esu tikra, kad žmonės pasirinks demokratiją. Ačiū. Ponas Kolnerijo Vladim Tudor. Ponios ir ponai. Kiekvieną dieną pasaulyje atsitinka baisių įvykių. Mes kartais matom, kaip šunys sukandžioja žmonės ir visokių kitokių baisių istorijų. Štai Kristian Vigilpop, 38 metų žmogus buvo kalinamas Italijoje laikomas šešis mėnesius izolatoriuje, mušamas, galiausiai jis taip ėmė badauti, bet niekas jo netikėjo. Po 50 badavimo dienų jis tiesiog mirė. Tai yra žmogaus orumą žeminantis atvejai. Ir tokią praktiką, žmogaus orumą trypianti praktika taikoma ir kovoje su aplinkosaugos aktyvistais matome pasaulyje, kad apginkluoti batalionai kojomis trypia vaikus, moteris, visus, kuries negali apsiginti, tik už tai, kad jie galbūt laiko tam tikros spalvos gėlę rankose. Ir kai kurie teigia, jog tai yra saugumo užtikrinimas, tai yra demokratijos apraiškos. Tačiau reikia vadovautis tarptautinė teisė, o ne žiūrėti, kaip užhipnotizuoti galingųjų tarnai trypia žmogaus orumą. Ačiū. Toliau, ponia Papadopulo. Pirmininkė, demokratiniai rinkimai Graikijoje, Suomijoje ir Prancūzijoje pademonstravo, kad piliečiai protestuoja prieš griežtą taupimą ir pasenusius receptus, kurie yra primetami biudžeto subalansavimo vardan per Prancūziją paputė pokyčio vėjas, kuris atneša viltį žmonėms dėl to, kad galima bus užbaigti su neoliberaliomis e, priemonėmis ir e, galbūt atsiras daugiau solidarumo ir augimo logikos. Tikiuosi, kad birželio 17 dieną graikai išrinks vyriausybę, kuri išlaikys eurą nes e, kitaip E, poveikis būtų neigiamas ne tik Graikijai ar Pietų Europai, bet ir visai e, eurozonai. Ponios Merkel ir kitų e, komentarai neigiamai pasakantis apie Graikijos žmonės yra smerktini. Labai ačiū. Ponas Ferrera. Ačiū, pirmininkė. Pastarosiamis savaitėmis Portugalija ėmė atsilikti savo ekonomikos prasme TVF e, įsikišimas antpoliai prieš, tuo, prieš tuos, kas bando sustabdyti vyriausybę, kad ši e, neužsipulnėtų savo žmonių, yra, e, kas yra išpolis prieš labai silpną demokraciją. padidėja mokesčiai, didėja mokesčiai viskam. E, kolektyvinių darybų tvarkos sustiprinimas milijonai eurų bus atimti iš darbuotojų kišenių ir pamatysime, kad vis daugiau e, darbo vietų dings tuo metu, kai nedarbas ir taip istoriškai yra aukščiausias. Dabar pats laikas dar kartą noriu pasakyti, tūkstantiems žmonėms, kurie Lisabonoje rengs demonstracijas, e, pakaks. Ačiū. Baigiame visą kalbėtojų sąrašą. Dabar perėmame prie kito darbo trakės klausimo.